Genau. So. Good morning, good morning, good morning, liebe. Labas rytas, mėly kolegos. aš kaip biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas noriu pasveikinti mūsų posėdėje biudžetų komiteto e, narius mes kalbėsime apie biudžeto klausimus liečiančius reglamentus. Ir dabar norėčiau suteikti biudžeto komiteto pirmininkiai žodį. Ačiū. Šiandienos posėdis vyksta po didelio parengiamojo darbo, ypač dviejų kolegų dėka, kurie dėrėjosi su taryba. Tos dėrybos jau davė rezultatų. Mūsų vienintelė užduotis šį rytą yra balsuoti dėl biudžeto reglamento ir jį lydinčio teksto. Visas e, konkretus darbas jau atliktas ir už tai galime padėkoti kolegoms. Jie visą tą darbą ir nuveikė. Jie valandas, savaitės, mėnesius skyrė šiai užduočiai. Mes girdėjome dėrybų eigos e, pristatymą, ataskaitą apie tas dėrybas. ir stengiamės neatsilikti nuo dėrybinės komandos. Mums iš dalies tai pavyko. Bet manau, kad jau galime džiaugtis ir švesti, džiaugtis tais pasiekimais. Taigi dėkojame poniai Gressler ir ponui Rivelinį už jų darbą. Labai ačiū Jūta. Aš kaip biudžeto kontrolės komiteto vadovas tikrai džiaugiuosi tuo, ko pavyko pasiekti ir ypač noriu padėkoti abiems pranešėjams. Jie daug laiko praleido įvairiose politiniuose dialoguose, techninio pobūdžio diskusijose. Prieš pradėdami švesti, norėčiau informuoti Jūs prieš tai, kad čia yra ir tarybos atstovas. Parlamentui teko mm, imtis kai kurių žingsnių, kad būtų pasiektas susitarimas. Mes atskirai surašėme punktus, kurie yra susijęs su tarpinė perspektyva. Mes pasiekėme kompromiso ir tai yra didelė pažanga. Mes, e, tai reiškia, kad mes galėsime geriau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus, pasieksime. Tai. Žinoma, galėjome pasiekti dar geresnio rezultato, bet apie tai galėsime pakalbėti. Dabar balsuosime dėl šio teikiamo pasiūlymo. Balsuojame arba už, arba prieš dėl rezultatų pasiektų per pirmąjį svarstymo etapą. Jūs esate gavę nemažai pozicijos dokumentų, jie jūs turėjo pasiekti elektroniniu paštu. O jei negavote jų, pristatysiu, pristatysiu juos. turėtume balsuoti plenarnėme posėdėje spalio 23, nebent kas nors pasikeistų iki to laiko. Tai reikš, kad mes jau būsime užbaigę svarbaus teisės akto svarstymą. Ir Ingeborga Gresler, ponė Revelinį, kreipiuosi į Jūs ir noriu pasidžiaugti jūsų pasiekimais e, bendradarbiavimus su pone Gresler. Tik tai, tikrai džiaugiamės, nes darbas vyko nelengvų laikotarpių. Jūs prisėmėte papildomų užduočių ir būtent dėl to pavyko pasiekti sėkmės. Jeigu norite pasisakyti, galiu suteikti jums abiems e, tokią galimybę. Ar norėtumėte ką nors pasakyti, ponė Rivelinė? Gres, ponia Gresler, jūs pirma, prašau. Kai visi taip gražiai kalba, aš pradedu nerimauti. Noriu padėkoti kolegai, su kuria dirbome ir visiems kitiems kolegoms, pirmininkui, kuris vadovavo trilogo susitikimams. Komisijoje, taryba ir parlamente taip pat dirbo daug darbšių e, žmonių ir visiems jiems noriu padėkoti taip pat ir kalbos ekspertams. Visi siekia rezultato ir pasiektas rezultatas yra neblogas. Lauksiu diskusijų plenarnėme posėdėje, kad įsitinkintumėme, ko iš tikrųjų pasiekėme Europos piliečių labui ir valstybėms narėms. Manau, jog tai atskleidžia, kad parlamento komitetai gali dirbti drauge, nekariaudami dėl savo prioritetų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną dalyką. Yra pareiškimų e, projektai pateikti, vienašališkų pareiškimų tekstai, kalbant apie pastaruosius jie bus įtraukti į viešai skelbiamą tekstą. Diskusijų metu buvo pareikšta, kad visas tas tekstas pasirodys tarybos dokumente. Noriu pasakyti, kad vienašališkiams pareiškimams mes niekada nepritarėme, niekada jų netoleravo. Me ir juos išspausdinus kartu su bendru pasiūlymo teksto gali sudaryti įspūdis, kad mes juos palaikome. Tačiau taip nėra. Mūsų nuomonė yra visiškai kitokia. Ir kalbėdama parlamento vardu norėčiau kai ką paaiškinti. Ta paaiškinimą esu pateikusi raštu. Čia kalbama apie 85 milijonus eurų, kurie buvo skirti pastatams. tai yra atidėtosios įplaukos. Norėčiau paaiškinti kai ką, tai mums svarbu, nes tos lėšos, kurias turėtume sutaupyti parlamento pastatams per atinančius kelis metus, grįž valstybėms narėms po reglamento pakeitimų. Tačiau taip neturėtų būti ir mes pateikėme savo e, juridinę nuomonę šiuo klausimu. E, Dėrtis dėl šio aspekto tikrai nebuvo lengva ir noriu padėkoti Monikai Holmeier. Mes, e, mums pavyko pasiekti neblogų pakeitimų ir galų galę susitarti. Taigi 85,9 milijonai eurų iš Belgijos yra e, skiriami pagal senąją sistemą. Noriu padėkoti visiems, manau, kad pasiekėme gero rezultato. Ačiū. Ja, vielen Dank, Frau Gressle. Als nächstes erteile ich das Wort. Dėkoju, ponė Gressle. Ponas Rivelinį, prašau. Na, nemanau, ar daug ką galėčiau čia pridurti, šalia to, ką sakė ponė Greslė. Tiesiog norėčiau padėkoti visiems ir taip pat norėčiau pateikti šiokį tokį politinį vertinimą. Tai yra ilgas, užsitęsęs darbas, Ir ponė Greslė ypatingai turėjo narsiai apginti parlamento prerogatyvas. Ir aš mačiau, kad net kolegos iš kitų politinių frakcijų dirbo vieningai tokiu tikrai gan sudėtingu momentu Europos politikoje, bandydami apginti parlamento prerogatyvas. Taip pat e, tam tikra prasme buvo ginamos ir piliečių prerogatyvos. Pone Greslė kalbėjo apie vienašališkas deklaracijas ir kompromisus, kurių turėjome pasiekti. Šis darbas yra virš individualių poreikių, tai yra bendras kolektyvinis darbas ir mes e, labai džiaugiamės tuo. Ir galiausiai norėčiau padėkoti ypatingai Ingiai, ji iš ties yra ypatinga moteris ji yra nepajudinama uola. Ir aš manau, kad ir komisija, ir parlamentas ją prisimins ir, ir vidurį nakties prikelti. Žinos, apie ką eina kalba. Pirmininkas dėkoju. Kągi pasisakė buvo pranešėjai. Diskusijų nepradėsime, nebent yra norinčių dar kažką pasakyti. Ponas Odį. <clears throat> Norėčiau įsiaiškinti, ar balsavimo metu e, daugia kalbiškumo taisyklės buvo e, išsaugotos. Norėč, nenorėčiau, kad būtų čia išreikšta kokių nors prieštaravimų šiuo klausimu. Ar galime atsakyti į pono Odį klausimą?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 kad balsuosime dėl angliškosios galtinio teksto versijos. Yra išverstai kai kurias kalbas, tačiau tuos vertimus dar analizuoja vertimo tarnyba ir dėja kol kas nėra įmanoma, neturime teisiškai patvirtintų visų kalbų versijų. Taigi pono Odį prieštaravimas yra visiškai pateisintas, įrašysime į protokolą, bet turėsime balsuoti bet kuriuo atveju, nes priešingų atveju negal, neatsiliksime nuo darbų grafiko. Labai svarbu, aišku, paminėti įvairius kalbinius variantus, tačiau dėl objektyvių priežasčių nepavyko mums gauti visų kalbinių versijų balsavimui, tačiau diskusijoms plenarinėme posėdėje visas kalbinės versijas jau turėsime. Jeigu niekas neprieštaraujate, pažymėsime tai, ką sakė ponas Audy posėdžio protokole. Būtent, kad dabar primsime sprendimą dėl dviejų komitetų rekomendacijos, kuris yra būtinas tam, kad būtų galima balsuoti. Gal plenarinėme posėdėje ir aišku, jau kai vyks galtinis balsavimas, tuomet jau bus pateiktos visos kalbinės teksto versijos. Pagal mano gautą informaciją, Iš biudžeto komiteto mums reikia 11 narių, 11 balsuojančių narių. Mažiausiai, tai yra minimalus skaičius, 11. Tačiau įsivaizduoju, kad yra tikrai nariai arba jų pakaitiniai nariai ir kvorumas yra. E, balsuosime elektroniškai. Dabar norėčiau paklausti, kas pasisako už kompromisinį tekstą dėl biudžeto reglamento, dėl ES biudžeto. to dokumento, kuris buvo išsiustas jums 12 metų rugsėjo 12 dieną. Taip pat dėl bendrosios pozicijos dėl, dėl daugiamečių finansinių perspektyvų ir pastatų. Tai yra 111 ir 112 pareiškimai. Balsuojame. Prašau. Elektroniškai. Haben alle abgestimmt, everybody voted, so I close the vote. Kągi balsavimą baigėme. aiški balsų dauguma už. Užpasavo dauguma kolegų iš abiejų komitetų. Taigi sveikiname abu pranešėjus. Abu komitetai tikrai nusintė labai aišku signalą. Mes irgi norėtumėme savo ruoštų padėkoti visiems, kurie atvyko į šios balsavimus. Na ir linkiu visiems gražios dienos. Kągi, penkių minučių pertrauka, po to tęsime darbą biudžeto kontrolės komitete. Dear colleagues. Gerbiami kolegos, siūlyčiau tęsti mūsų posėdį. Taigi, mėly kolegos, kągi mes tęsime mūsų biudžeto kontrolės komiteto posėdį. E, buvo išdalintas Monika Holmeier pranešimas ir tokiu būdu mes pradame nagrinėti kitą mūsų e, darbo tvarkės punktą, tai yra 13 punktą. Kalbėsime apie tai, kaip nacionaliniai parlamentai prižiūri ir kontroliuoja savo biudžetus. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes kaip biudžeto kontrolės komitetas turėtume aiškintis, kaip mes galėtume suintensyvinti e, kontaktus su nacionaliniais parlamentais. Tai gali būti iš e, rimtesnių būdų sustiprinti biudžeto priežiūros procedūras. Norėčiau tik priminti, kad Europos parlamentas dirba iš vien e, su nacionaliniais parlamentais IFM, ISF ir kitose formatuose ir tai buvo e, būdas e, leisti auditorumams atlikti savo priežiūrą. Tai yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip mes galime dirbti kartu. Gerbrantui žodis. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad pirmiausia mums geriau būtų e, pristatyti patį tyrimą. Aš norėjau Jums suteikti žodį tik tai įžangai, bet e, panašu, kad pirmiausia mes išklausysime pranešimo. Und Frau Lopez Fernandez äh, begrüßen für die Vorstellung der Studie. Herzlich willkommen hier im Haus. Taigi, dėkojame už paruoštą Jūsų tyrimą ir Jums suteikiamas žodis. Ačiū labai. Labą rytą. E, šį rytą prapliupo lietus, bet nemanau, kad tai nulems mūsų darbą. Noriu pasveikinti Jūs, ponios Lopės, vardu. Mes kartu dirbome prie šio pranešimo ir šio tyrimo. Norėčiau trumpai pristatyti tyrimą, kaip jis buvo atliekamas, kokie buvo tikslai, o ponia Lopes pakalbės apie rezultatus ir aš galiausiai pristatysiu tyrimo išvadas. Taigi, šio tyrimo e, tikslai. Norime pažvelgti, koks, kaip efektyviai valstybės narės tvirtina biudžeto įvykdymus ir kokių e, praktikų galėtų pasisemti Europos parlamentas, kai jisai tvirtina savo biudžetą. Kokios vyksta procedūros, kokios praktikos. Taigi norėjome e, pateikti ir atitinkamas rekomendacijas. Vienas iš įdomesnių veiksmingumo klausimo aspektų yra tas, jog po diskusijų su parlamento atstovais mes e, nustatėme e, atinkamo valdymo principą, kuris turėtų sustiprinti taip pat ir skaidrumą, o taip pat sustiprinti ir pasitikėjimą tiek Europos institucijomis, tiek Europą apskritai. Mes bandėme apžvelgti dabartinę Europos politiką ir praktiką, kokia jinai dabar egzistuoja. Buvo atlikti dešimt tyrimų ES šalyse ir taip pat vienas tyrimas buvo atliktas e, ne ES valstybė. Taigi Čekija, Vokietija, Danija, Estija, Ispanija, Suomija, Prancūzija, Niderlandai, Lenkija, Junktinė karalystė ir Kanada. Buvo ir svarbu pažvelgti į kitų valstybių biudžetus kaip į paralelinius duomenis, kad galėtume palyginti duomenis. Taigi Kanados valdžia davė savo, patikė savo duomenis. Taigi mes sutelkime dėmesį į parlamentinių institucijų darbą ir bandėme atlikti palyginamąjį e, tyrimą. E, greitai paaiškėjo, kad bandydami palyginti tai, kaip parlamentai tvirtina biudžetus, paaiškėjo, kad parlamento išlaidos yra e, tvarkomos nevienodai. Pavyzdžiui, pažvelgus į trečiąjį stulpelį, tai yra Vokietijos stulpelį, pačioje apačioje yra e, parlamento nariams mokami atlyginami. Tuo tarpu Danijoje tas tulpelis mėlynas spalva yra didesnis. Taigi ten kyla klausimas, ar geriau e, turėti daugiau parlamentarų ir daugiau aptarnaujančio personalo. Tai yra nevienodi e, klausimai, nes administracijos yra visai skirtingos šalise. Taigi iš tiesų buvo sudėtinga atlikti tą palyginimą. Ir taip pat e, šalyse taip pat skiriasi ir biudžeto formavimo klausimai. Taip pat e, biudžeto klausimai ir biudžeto politika šalyse nevienoda. Yra skirtingos tradicijos, skirtingos istorijos, kurios e, nebūtinai turi kartotis. Atrodo, kad dabar aš jau ir e, kreipiuosi į Karmen, o pats žodį perimsiu šiek tiek vėliau, kai kalbėsiu apie rekomendacijas. Dėkoju. Mes taip pat nagrinėjome tuos klausimus apie biudžeto tvirtinimo procedūrų reformų būtinybę. Ir trešdalis atsakiusiųjų pasisakė už tokias reformas. Ir tai rodo, kad iš tiesų reformoms poreikis yra, o taip pat rodo, koks yra procedūrų veiksmingumas, kaip ką tik pabrėžė mano kolega, siekiant tų pagrindinių tikslų, tai yra užtikrinti finansinį valdymą ir įtvirtinti parlamentinių institucijų veikimo skaidrumą. Tokiu būdu biudžeto tvirtinimo procedūrų integralumas prisideda prie institucijų pasitikėjimo stiprinimo. Taip pat mes nustatome dar vieną svarbu, svarbę temą. Šiandieną būtina, kad institucija būtų daugiau skaidrumo. Tai yra pagrindinis aspektas, kuris leidžia e, pilietiniai visuomeniai prižiūrėti parlamentų veikimą, parlamentų darbą ir taip, kaip yra išleidžiami e, mokesčių mokėtų pinigai. Skaidrumas ir jo stoka gali įtakoti parlamento, pasitikėjimą parlamentais. Dėl to skaidrumo indikatoriai aiškiai rodo, kad yra ryšys tarp parlamento darbo ir pilietinės visuomenės pasitikėjimo savo institucijomis. Ir šis klausimas, be kita ko, yra sėtinas su e, kitais suinteresuotais asmenėmis, kurios, kur, kurios, tarp kurių mes nustatėme tokius e, veikėjus. Tai ir pirmiausiai parlamento nariai, vidaus auditoriai, jeigu tokių yra parlamentarus, kita kategorija, tai yra išorinės e, institucijos, tai yra privačios kompanijos, vyriausybinės institucijos ar kokios agentūros ir galiausiai taip pat ir kitos, vis, kiti visuomenės sluoksniai, kurie, pavyzdžiui, nėra įsitraukę į biudžeto tvirtinimo procedūras, bet jų e, požiūris iš šalies gali tik sustiprinti skaidrumą. Ta prasme, kad piliečiai gali turėti galimybę vertinti parlamento veiklą Ir tokiu būdu mes galime turėti kitą e, nuomonę iš šalies apie parlamento darbą. Kaip minėjau, yra dvi kategorijos e, tų asmenų, kurie yra įsitraukę į biudžeto tvirtinimo procedūras. Tai yra išorinė ir, e, išorinės ir vidinės institucijos. Dėl pačios procedūros. Mes susidūrėme su skirtingomis e, praktikomis nacionaliniuose parlamentuose. Iš jų išryškėjo skirtingi procedūros aspektai. Galiu paminėti tik tai Vokietiją, kur Bundestage yra labai ilgai trunkanti biudžeto tvirtinimo procedūra, nes manoma, jog rimtas pasiruošimas gali išvengti tolimesnių komplikacijų ar biudžeto e, modifikavimo e, atveju. Kitose valstybėse narėse nėra tokių formalių ilgai trunkančių procedūrų, jos net nėra tokios ilgos, pavyzdžiui, Lenkijoje arba Ispanijoje. yra labai e, išsami priežiūros e, procedūra, leidžianti institucijoms e, identifikuoti problemas ir imtis priemonių pakankamai anksti. Taigi yra galimybė taip pat įtraukti ir išorės veikėjus, pavyzdžiui, kaip Estijoje. Tai yra valstybės tarnyba, kuri, taryba, kuri kasmet išleidžia ataskaitą apie biudžeto vykdymą. Taip pat galėtume paminėti Junginę karalystę, kur yra labai aišku, kaip visuomenės spaudimas gali įtakoti parlamento sprendimus. Ir dėl tokio spaudimo, pavyzdžiui, buvo net e, e, padalinti, e, padalintas biudžetas, tai yra išlaidos ir išlaidos skirtos parlamento nariams. Ačiū. Tikiuosi, kad turėjote galimybę susidaryti vaizdą apie tai, kokiu nuomoniu išgirdome ir surinkome atlikdami savo tyrimą. Ir pereidamas prie išvadų norėčiau apibendrintis svarbiausias tendencijas, kurias aptikome ir ką galėtume rekomenduoti, kalbant apie biudžeto įgyvendinimo atvirtinimo procedūrą. Norėčiau daugiau dėmesio skirti pirmai ir antrai rekomendacijoms. Ir noriu pabrėžti, kad mes labai ilgai svarstėme, ką norėtume labiausiai akcentuoti šioje studijoje. Tris dalykus. Visų pirma, kad egzistuoja įvairiausių e, metodų, jų gausa yra didelė. Mes tik tai trumpai pristatėme viską, kas yra par... ataskaitoje. Todėl reiktų to nepamiršti. Ir stengtis e, turėti visą naujausią informaciją apie tai, kokios, e, kokie metodai, kokia praktika taikoma biudžeto įgyvendinimo tvirtinime. Antras dalykas. Išorinės išorės veikėjų dalyvavimas, susijusių e, organizacijų atstovų dalyvavimas yra nepakankamas. Pavyzdžiui, aukščiausios audito institucijos, ES auditorumai arba privačios audito įmonės. Ir taip pat yra toks bendras poreikis, apie kurį kalbėjo Carmen. Plačioji visuomenė naudojasi, yra įgudusi naudotis įvairiausiais e, metodais, technologijomis ir na, pirmasis tas atsiverimo žingsnis gali būti sudėtingesnis, tačiau tai neturėtų būti sudėtinga. Trečia žinia, trečia rekomendacija, kurią norėtumėme pasakyti, kad reikalinga gyvybinga procedūra, kuri keltų pasitikėjimą. Tai yra, jeigu kyla abejonių dėl išlaidų, dėl panaudotų išlaidų, reikėtų į tuos klausimus atsakyti ir užtikrinti, kad visi žingsniai būtų aprepti. Taigi, kaip jau sakiau, reikalingas gyvybingas pagrindas. Taip pat reikia užtikrinti didesnį skaidrumą ir galimybės visuomeniai gauti visą informaciją apie biudžeto įgyvendinimą ir biudžeto peržiūrą. Taip pat e, dokumentų viešinimas laiku taip pat yra svarbu. Ir daugelis valstybių kalbėjo apie tai, kad jos svarsto uždėkti e, parlamento narių išlaidų e, tikrinimą, dėkti tokią sistemą ir e, pasitelkti nepriklausomas institucijas, be abejo, Junktinės karalystės nesena istorija tai ypač skatina. Bet bendrai institucijos daug daro, kad patikimumas, tas teigiamas įvaizdis būtų sustiprinas. Ir galiausiai žmonės, kurie dalyvauja biudžeto tvirtinimo procedūroje. Ir taip pat formalizuota e, ta biudžeto patvirtinimo procedūra, tai taip pat svarbu. Kalbant labai konkrečiai, ir daugiau apie tai yra ataskaitoje, Mes e, svarstėme galimybę įtraukti nepriklausomus ekspertus, audito, atliekant parlamento ataskaitų auditą, taip pat pasitelkti e, tam, tam tikslui skirtą inspektorių komandą, tačiau reikia nuspręsti, kada ir kaip. Mes manome, kad ši rekomendacija yra tikrai įdomi, nes e, paprastai audito institucijos e, yra, institucijos parengia rekomendacijas ir paskui įdomiausia yra pasižiūrėti, ar tos rekomendacijos yra įgyvendinamos, ar kas nors jomis seka. Skaidrumas e, reiškia, kad reikia parengti solidžią ataskaitą apie išlaidas kad būtų išlaidos susijėtos su konkrečiais, su, su konkrečiais projektais. Patikimumas, na, reikia kritiškai vertinti tai, ką sako institucijų atstovai. Tačiau e, jeigu, mm, užtik, jeigu padidinsime pasitikėjimą, patikimumo įvaizdį, tai tikrai atneš daug. Ir dabar pernu prie paskutinių išvadų. Uh, formali biudžeto patvir, gyvenimo patvirtinimo procedūra. Jeigu perskaitysite ataskaitą, pamatysite, kad parlamentai yra pasirinkę labai skirtingus metodus, kai kur egzistuoja labai formali procedūra ir jie atskleidžia, kiek mums pavyksta kontroliuoti save, kaip, kaip panaudojamos lėšos. Kitais atvejais nėra konkrečiai formalizuotų etapų pavyzdžiui, Ispanijoje ir Čekijos Respublikoje ir Lenkijoje. Bet tai nereiškia, kad atsiranda galimybė piktnaudžiauti ir švaistyti lėšas. Bet tai verčia žmonės pažvelgti į save ir ta, ta studija, ta ataskaita atveria daugybę galimybių ir aš manau, kad jūs tikrai nenusivilsite, jeigu ją išnagrinėsite. Ačiū dėkoju abiems kalbėtojams už šios studijos pristatymą, už išvadų pristatymą. Matau, kad kai kurie kolegos prašo žodžio. Ponas Gebrandi, kaip pranešėjas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponui Hamer ir poniai Lopes Fernandės už parengtą ataskaitą. Jūsų galutinė rekomendacija atverkite langus. Manau, kad tai tikrai nebloga išvada. tai, kad ši studija buvo parengta, e, sustiprina dar labiau mūsų sieki toliau gyvendinti mums peržiūros procedūrą, kurią dabar vykdome, peržiūrėti savo e, balansų lapus. Ir diskusijoje dėl to, ar parlamentas turėtų pats savo patvirtinti savo biudž gyvendintą biudžetą, na, sprendimo alternatyvos nėra. Ir pažvelgus į šią studiją matome, kad visos valstybės narės, taip pat ir Kanada, tą patį daro, tik tai užtikrinamas skait... nevienodas skaidrumo lygis. Lyginant val... valstybių narių situaciją ir Europos parlamentą, manau visai mm, neblogai atrodome, mes esame kažkur per vidurį, vertinant skaidrumo aspektą, procedūras, taip pat e, tai, kaip sutvarkyta pas mus biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo procedūra. Tačiau, kaip studija atskleidžia, yra keletas dalykų, kurie galėtų mums padėti patobulinti savo procedūrą. Ir čia norėčiau užsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, man labai patiko pirmoji skaidrė, kur pristatyta, kas dalyvauja biudžeto įgyvendinimo atvirtinimo procedūroje. Išvada yra, kad tai yra labai uždaras vidinis reikalas, bent jau šiame parlamente. Mūsų rinkėjai visiškai nedalyvauja šioje procedūroje. Jie neužtikrinama jų teisė į informaciją, gauti informaciją apie mūsų biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo procedūrą. Ir siūlymas atverti langus yra labai aktualus. Skaidrumo trūkumas, skaidrumo stygius yra problema, kurią turėtume labai rimtai panagrinėti. Uh, Vėlgi grįžtamas prie mūsų procedūros, noriu pasakyti, kad pas mus yra vidaus auditas, vidi, vidinis auditorius, tačiau e, ataskaitos nėra viešinamos ir santykis su tuo vidiniu auditoriumi yra labai artimas. Ir viskas priklauso nuo to, kaip susiklosto tas santykis ir ar vidaus auditas skelbia kokias nors išvadas. Siūlyčiau mm, skaidriau bendrauti su vidaus audito institucija. Pavyzdžiui, audito rūmai. Mes visi žinome, kad audito rūmų metinė ataskaitos dalis apie parlamentą, skirtą parlamentui, susidaro iš kelių eilučių. Jie panagrinėja keletą pavyzdžių, keletą atvejų ir tuo viskas apsiriboja. E, auditorumai labai e, kruopšiai netikrina mūsų buhalterinių knygų. Ir tai yra dar vienas pavyzdys, kaip, kur trūksta skaidrumą pas mus. E, studijoje taip pat nagrinėjama Junktinė karalystė, kurioje audito rūmai skelbia visą parlamento auditą. Ir turėtume apie tai pakalbėti parlamente, ne tik šiame komitete, bet ir parlamento biure. Dar vienas dalykas, kalbant apie Junktinę karalystę, tai galimybė e, pasikviesti išorės audito, išorės au, auditorių, kuris atliktų auditą. Tai yra, šan, tai yra galimybė ir parlamentui. E, Tačiau jeigu mes parlamentas savo vidinės tarnybas labai rimtai vertiname, vis dėlto kars nuo karto mums reikia išorės audito. Aš neprieštaraušiau, jeigu parlamento kadencijos viduryje būtų atliktas nepriklausomas auditas, būtų e, išanalizuotos visos mūsų buhalterinės knygos. Kanada taip daros, taip elgesi ir tokio audito rezultatai yra viešinami. Aš nesakau, kad reikia viską viešinti, bet bent jau šio komiteto nariai turėtų atidžiau panagrinėti šią alternatyvą. Ypač atsižvelgiant į tai, kad su, sunku prie tų knygų prieiti. Galiausiai noriu šiek tiek pasakyti apie parlamento pirmininko vaidmenį. Studijoje pasigėdau uh, kom komentarų šią temą. Manau, kad parlamento pirmininkas kaip institucijos vadovas, jo funkcijos neturėtų apsiriboti tik tai pirmininkavimu plenariniams posėdžiams. Manau, kad e, reiktų prisimti atsakomybę ir būti atsakingu už parlamento išlaidas, už parlamento sąskaitas. Tai turėtų būti užduotis parlamento pirmininkui. Ir aš nesuprantu, kodėl mūsų parlamente parlamento pirmininkas nedalyvauja parlamento biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo procedūroje. Kodėl nerengiamos plenarnės diskusijos, kuriuose dalyvautų parlamento pirmininkas. Ir tose diskusijose parlamento pirmininkas turėtų apginti parlamento išlaidas. Manau, kad to galime siekti ateityje. Tai užtikrintų, kad mes kaip institucija būtume daug labiau atskaitingi ir mūsų pirmininkas būt, atsiskaitytų už parlamento elgesį. E, aš tikrai esu, aš džiaugiuosi, kad pasirodė ši, šis dokumentas ir žinau, kad e, tokia tokiems žmonėms kaip poniai Hamer ir poniai Lopes buvo labai nelengva rasti visą reikalingą informaciją, nes nedaug studijų yra rengiama šią temą, todėl jie daugiausia rėmėsi apžvalgomis. Todėl noriu paklausti jūsų, ar jums susidarė įspūdis, kad egzistuoja rimtas informacijos stygius apie biudžeto patvirtinimą bendrai. Manau, kad vien šios studijos nepakanka. Mes turėtumėme e, pakalbėti apie tai, ką, dary, kaip, kaip, ką darysime su studijos rezultatais. Manau, kad yra rimtas pagrindas mums dar kartą peržiūrėti savo procedūrą ir ypač e, akcentuoti skaidrumo stygiaus aspektą. Todėl, pirmininkė, siūlyčiau, kad jūs pateiktumėte komitetui rekomendacijas, ką toliau darysime e, su šios studijos rezultatais ir Manau, kad reiktų aptarti rezultatus su parlamento biuru ir su asmeniškai su šio parlamento pirmininku. Ir pasižiūrėti, kad ar, gal galima parengti pasiūlymus artimiausiai ateičiai, kaip mes galėtumėme ženkliai patobulinti savo e, biudžeto tvirtinimo procedūrą. Koju. Kolegui Gebrandžiui. Manau, kad tai yra dar vienas pasiūlymas, kuris padidintų mūsų populiarumą, mūsų institucijos populiarumą. Tačiau galbūt visuomet kas nors parlamento pirmininko uh, kabinete stebi mūsų diskusijas. Na, aš čia tik juokauju ir tikrai manau, kad atėjo laikas pakalbėti ne tik apie padėtį valstybėse narėse, ko galime pasimokyti iš nacionalinių parlamentų, ko jie galėtų pasimokyti iš mūsų ir taipogi pamastyti apie mūsų pačių darbo, darbų programą. Ir tą darome ne pirmąjį kartą. Taigi ačiū Jums labai. Nenorėčiau daugiau komentuoti situacijos, bet jūs kreipėtės tiesiogiai į mane kaip į komiteto pirmininką ir aš norėčiau pasakyti, kad esu pasirengęs kartu su viso, visų komitetu siekti geresnės biudžeto kontrolės procedūros. Na ir aš turiu keletą klausimų, tačiau matau, kad yra ir kitų kolegų, kurie noriu pasisakyti. Prašau, Inga Greslė. Ačiū. Dėkoju už atliktą studiją. Turiu prisipažinti, kad jos dar e, visos neperskaičiau, bet tą tikrai padarysiu. Jeigu jūs tikrai laužote tabų, tai e, noriu žinoti, kaip jūs tai darote ir labai atidžiai dėl to perskaitysiu jūsų studiją. Norėčiau keletą dalykų pasakyti kolegui Gebrandžiui, kolegai Gebrandžiui. Na, netiesa, kad mes neanalizuojame parlamento biudžeto, mes jį analizuojame kur kas e, atidžiau nei bet kokį kitą praneš, e, biudžetą. Turime pranešėją, galbūt ne visuomet gauname pakankamai informacijos. Galbūt reiktų įvertinti biudžeto procedūros įvairius ypatumus, pasižiūrėti, ką daro valstybės narės. Uh, ką daro biudžeto komiteto nariai, jie tarsi yra nušalinami nuo sprendimų. Ir mes nuolatos prarandame įtaką priimant sprendimus parlamente, nes sprendimai yra priimami plenarinėme posėdėje. Taigi patvirtiname naują reglamentą, pagal kurį parlamento pirmininkas neturi teisės priimti biudžetinių sprendimų. Komisarai tokios teisės irgi netenka. Tai būtų klausimų, kuriuos atidėjome tema. Tuos klausimus tai teko atidėti. Būtent e, bandant išsiaiškinti, kiek e, politikai turi įtakos e, biudžetiniams sprendimams. Na, o pagrindinė prievalė tenka valstybės tarnautojams, pareigūnams. Generalinis sekretorius yra tas asmo, kuris pasirašo visus dokumentus ir taip įtakoja sprendimus. Pirmininkas priima sprendimus, o generalinis sekretorius turi juos pasirašyti. Aš, būdama generalinė sekretorė, nesutikčiau su tokia praktika. Aš nuo 2005 metų rengiu pranešimų šiuo klausimu ir uh, niekaip nesuprantu, kaip būtų galima daugiau įtakos ir daugiau atsakomybės numatyti politikams biudžeto procedūroje. Mano patirtis regioninėme parlamente rodo, kad paprastas parlamentaras įtakos neturi. Tačiau lyginant su nacionaliniais parlamentais, man atrodo, kad mūsų įtaka yra didesnė didesnė nei tai, ką mačiau nacionalinėme ar regioninėme parlamente. Mūsų kolegos italai kažin ar turėjo spręsti problemas dėl, dėl baseino, bet mes panašias problemas turime spręsti. Taigi šiokių tokių skirtumų matome ar mes teisingai dirbame, ar teisingus klausimus keliame biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje. Kokios būtų neoficialiosios jūsų rekomendacijos? Kur jūsų manimų mes lenkiame nacionalinius parlamentus ir kur pasirodome praščiau, lyginant mūsų nacionaliniais parlamentais, ypač, ypač turinti omenyje skaidrumą. Pirmininkas, dėkoju. Dar matau, yra lyg kolegų, kurių anksčiau nepastebėjau. Bet aš dar prieš tai pats užduosiu klausimą. Jūs um, analizavote procedūras nacionaliniuose parlamentuose. Ir kiek Jūsų, jūsų manimų nu, nacionaliniai parlamentai laikosi naujojo, naujosios valdysenos taisyklių. Procedūra, kažin ar gali būti keičiama. Didžioji dalis išlaidų e, privalomo socialinių išlaidų nacionaliniuose parlamentuose turi būti turiuomenį e, priežiūros, pastatų priežiūrai, e, reikalingos išlaidos, taip pat investicijos į tai. Mes bandėme tartis, mes bandėme žiūrėti, kaip tvarkosi valstybių narių regionai, mažesni administraciniai vienetai. E, kad išsiaiškintumėme, kaip panaudojamos lėšos ir kad įdėktume tą ciklo savoką. Taigi, jūs parengėte šią, studijoje, šią studiją. Ar jūs pastebėjote kažkokių skirtumų, kalbant apie tai, e, apie geresnės kontrolės užtikrinimą, e, kai, kai tai apima ne vien tik tai audito rūmų parengtų ataskaitų analizę. Taigi, jeigu jas išanalizavote ir išanalizavote klaidas, ar yra atliekama ekonominė analizė, ar yra vertinamas veiksmingumo, našumo kriterijus, mąstant apie ateities perspektyvą, tai mums ypač aktualu. Ir e, ypač atsiradus Europos semestrui ir kalbant apie deficitą ir analizuojant, kaip tas deficitas susidaro, reikia mąstyti apie tai, kaip e, išvengti jo, kaip valstybėms sugrįžti į augimo būvį. Na, suprantu, kad užduota daugybė klausimų, bet būčiau tikrai dėkingas, jeigu jūs juos pabandytumėte atsakyti. Okay, Kągi, pamėginsiu. Daugelis klausimų susijęs su mūsų atliktų tyrimų. pamėginsiu, kaip galėsiu ir atsakysiu į šios klausimus. Taigi klausimas yra apie tai, ar parlamento nariai užduoda teisingus klausimus, kad jie patys galėtų prižiūrėti biudžeto uh, E, išlaidas. Ar mes, ar tos procedūros yra teisingos. Man atrodo, kad tai susiję ir su biudžeto priežiūros perspektyvomis. Tai yra su tikslų nustatymais, ką mes, ko mes siekiame e, investicijomis. Ar tai yra svarbu, o ne pavyzdžiui, žvelgtiesio kur kas išleista. Tai yra vienas pavyzdys apie sunkumus arba apie tai, ką jūs, pirmininkė, minėjote. Iš tiesų, kai kalbėjusi su parlamentų administracijos nariais, pavyzdžiui, Vokietijoje. Norėčiau dar sugrįžti prie e, skaidrės apie e, darbuotojų ir parlamento narių išlaidas. Ten akivaizdu, kad e, biudžeto dalis skirta e, darbuotojams yra nekintanti, tačiau keičiasi būdas, kaip tie pinigai yra išleidžiami. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad buvo užduotas klausimas dėl Europos finansų stabilumo. Tai reiškia, kad daugiau asignamų yra skiriama parlamentarams. Bet kitoms sritims finansavimas buvo netgi nutrauktas. Tai reiškia, kad e, finansinių išlaidų e, priežiūros stebėsena iš tiesų nieko nepasako apie tai, ką parlamentas veikia, kaip yra pinigai išleidžiami. Ir sprendimas galbūt būtų toks. Nors ir pavyzdžiui, tam tikroms kategorijoms, tam tikroms biudžeto eilutėms e, išlaidos nekinta. Tačiau studija gali parodyti, kur tie pinigai yra išleidžiami. Ir mano patirtis iš tų susitikimų yra tokia, jog parlamentams e, trūksta lėšų tiek nacionalinėme lygmenėje, tiek europinių lygmenių. E, mums trūksta pinigų ir tikrai nepakanka paaiškinti, ką mes veikiame. Ir bet kokiu atveju tokios studijos ar panešimai nieko nepaaiškina, kas vyksta parlamento viduje. Dėl to mums vertėtų geriau paaiškinti, išsameu išdėstyti, kaip yra leidžiami pinigai. Nes e, dažniausiai piliečiai sutelkia dėmesį į jiems rūpimus klausimus. Dar kitas tyrimo objektas buvo kitas rytis pažvelgėme į kitas organizacijas ir į kitokias sistemas, tai yra perspektyvinis skaidrumas, kitaip sakant, yra paaiškinama, nuosekliai paaiškinama, kam reikalingi pinigai ir kaip jie bus išleidžiami. Visą tai, kad atsirastų diskusija dėl išlaidų kur keliauja pinigai. O tai tik tai sustiprina tą visuomenės įtraukimą į e, veiksmingumo užtikrinimo procesus, ypač e, vietos valdžios atveju. Tiek aš norėjau pasakyti, atsakydamas iš paskutinį klausimą. Ar jūs gal norėtumėte e, pakomentuoti duomenų trūkumą dėl biudžeto tvirtinimo procedūrų? Mitis comment. Uh, Pirmiausia, norėčiau atsakyti Jorbrando klausimą dėl informacijos trūkumą, dėl biudžeto didinimo procedūrų. Mes susidūrėme su sunkumais tokios informacijos rasti, nes tam tikrose valstybėse tyrimas rodo, jog biudžeto tvirtinimo procedūros yra labai uždaros, vidinės, nors ir procedūros egzistuoja, jos yra žinomos, jos yra skaidrios, tačiau nors ir, pavyzdžiui, išorinių struktūrų audito ataskaitos yra publikuojamos, tačiau tokių publikacijų mastai nėra labai e, platus. Vadinasi, sunkuoka tokią informaciją gauti. Dėl tos priežasties mes bandėme pažvelgti plačiau, ko reikia visuomeniai, ką, reikia, ką jį turi žinoti. Mes norėjome, kad e, požiūris būtų platesnis ir sudarytume įspūdį apie tai, kaip tokio e, biudžeto įgyvenimo procesai vyksta. Atrodo, daugiau niekas neprašė žodžio. Taigi mes e, ir toliau galvosime, kaip ateitie galėtume pasinaudoti jūsų studiją. Dėkuoju, kad jūs atvykote šiandien ją pristatyti mūsų komitete iš tiesų mes galėsime ją pasinaudoti ateityje mūsų diskusijose. Ačiū. Kągi, manau, kad galime baigti diskusijas šiuo darbo tarkės klausimu. Perėsime prie kito klausimo. Tai nebent gal pranešėjas dar nori kažką pasakyti, panašu, kad ne. Tuomet 14 darbo tarkės punktas. Tai yra delegaciją į Antverpeno ir Rotterdamo uostus rugsėjo 19-20 dienomis pranešė yra Iljana Ivanova. Tiesiog matytas keitimasis nuomonėmis. Ar norėtumėte pasisakyti, ponė Ivanova? Ačiū, ponė pirmininkė. Be jokios abejonės, Rotterdamo ir Antverpeno uostai iš ties prisideda prie įprastinių nuosavų išteklių, kalbant apie muito mokesčius. Na ir delegacijos tikslas būtų įvertinti, kokia yra realiai situacija tuose dviejose uostuose. Kalbant apie šią sistemą ir muitinės kontrolės sistemą, bandysime išsiaiškinti, kaip praktikoje veikia sistema ir taip pat kaip fiziškai yra prižiūrimi uost, prižiūrimi uostai, kaip elektroniškai uosto valdžia Antepinė Roterdame prižiūri šią sistemą. Aišku, esame parengę ir konkrečius klausimus, kuriuos užduosime ir sieksime atsakymų. Kadangi esu pranešėję ir Herkulio programos klausimų, tai aš klausiu uostų vadovybės, ar jie gauna finansų iš Herkul programos ir kaip veikia sistema praktikoje, kaip yra tos lėšos įsisavinamos. 2010 metais buvo Antverpeno uoste įdėkta muitinės e, sistema atitinkama ir mes gavome nemažai nusiskundimų iš bendrovės E, bendrovių, kurios naudojasi uosto sistema, kuri pasirodė esanti nelabai veiksminga, kad nebuvo ji tinkamai ir iki galo įdėkta ir dėl to, dėl to kad ne viskas buvo kontroliuojama, ne viskas kontroliuojama efektyviai, dėl to patekdavo ir padirbinėjamos cigaretės be jokių kliūčių. Faktiškai dėl to norime gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sprendžiama ta situacija sprendžiamos problemos. Taip pat atsižvelgiant į politikos departamento parengtą pažymą, matome, kad kol kas nesame gavę konkrečios informacijos apie muitų mokesčius, kurie yra konkrečiai surenkami Rotterdame ir Antverpene, kadangi komisija renka duomenys tik tai valstybių narių lygmenių. Netgi tiesioginiai kontaktai su muitinės tarnybomis ir uosto vadovybėmis nebuvo vaisingi, negavome jokios informacijos vis tiek. Na ir siekiant skaidrumo, aiškumo, kiek konkrečiai mokesčių surinkama tuose dviejose uostuose, mes ir bandysime gauti daugiau informacijos iš e, vado, uostų vadovybių. Na ir galiausiai pagal metinės 11 metų komisijos atliktų tyrimų ataskaitas Ir taip pat, e, atsižvelgiant į audito rūmų atliktus auditus, matome, kad yra problemų dėl apmuit, išmūtinimo ir klyringo sistemų Belgijoje. Ypatingai kalbant dabar apie tradicinius nuosavus išteklius, tai bus dar vienas klausimas, kurį kelsime. Taigi tiek trumpai apie delegacijos tikslą, bent jau tai, kaip, kaip aš tai vertinu. Dėkoju. Ačiū. Kino Egamont iš komisijos yra atsakingas pareigūnas, norėčiau pasveikinti jį. Iš taksut ir biudžeto generalinio direktorato turime po pareigūną. Pane Ivanova iškėlė kelis klausimus, gal galėtumėte pasakyti, kaip jūs vertinate padėtį. Kas jūsų manimo yra čia aktualiausia komisijai? Kas norėtų pasisakyti? Egormont, prašau. Labas rytas. Aš apie Belgiją gal daugiausia galėčiau pasakyti, nes Belgija yra ta šalis, kur aš atlieku tikrinimus komisijos vardu. Tiesa, kad yra problemų, kalbant apie apskaitą muitinėse. Ir taip yra dėl to, kad apskaita buvo centralizuota 7 metais. Dabar yra viena tarnyba, anksčiau buvo 57 tarnybos. Ir dabar yra tos elektroninės deklaracijos, kurios jau įvestos yra 2007 metais. Tai čia faktiškai didžiulė nauja kombinuota sistema ir yra dėl to nemažai problemų, dėl to, kad gal testavimas nebuvo pakankamai atlik, išsamei atliktas. Ne visi buvo pasirengę tam. Atlikome ke kelis tikrinimus jau 2008 metais. Po to buvo peržiūrėti visi mokėjimai. Tačiau yra dar problemų dėl apskaitos sistemos patikimumo ir dėl to, kokios sumos buvo pervestos į ES biudžetą. Dėl to paprašėme, kad būtų atliktas išorės auditas ir būtų patikrinta visa sistema. Užtruko šiek tiek, kol juos įtikinome, bet galiausiai buvo jau parengtos audito specifikacijos, paskaptas viešasis konkursas ir panašu, kad spalio pradžioje jau bus atrinktas išorės konsultantas, kuris ir atliks išsamų auditą dėl trijų aspektų. Pirmasis aspektas būtų kompensacijų sistema. Jie 126 milijonus e, prašo kompensacijos iš komisijos. Mes atsisakome mokėti, kol negausime audito rezultatų. Čia pirmoji dalis. Antroji audito dalis e, būtų apskaitos sistemos patikimumas, na, o trečioji dalis apskaitos sertifikavimas, tvirtinimas, ką atlieka tas e, išorės buhalteris. Na ir pirmasis e, išorės audito susitikimas turėtų vykti spalio pabaigoje ir pirmųjų Rezultatų tikimės gruodžio pabaigoje. Taigi tokia yra situacija dėl mokesčių surinkimo ir apskaitos sistemos. Dabar dėl to, ar kontrolė yra efektyvi. Čia turime elgti šiek tiek atsargiau, kadangi ne pagal kontrolės dažnumą ir skaičių viskas yra vertinama. E, galbūt yra šalių, kur tik tai 0,5 procento kontrolės yra atliekama, tačiau jeigu yra atliekama gera rizikos, geras rizikos vertinimas ir rizikos profiliavimas, tuomet niekas ne, neprieštarauja tokiam nedideliam procentui. Yra vertinamos bendros tendencijos Europoje ir bandomos viską supaprastinti, palengvinti šioje sistemoje. Tačiau reikalinga geresn, reikalingas geresnis rizikos vertinimas. Ir mes akcentuojame, kad kai yra kontrolė mažinama išmūtinimo metu, tuomet po to turi būti atliekama kontrolė priekybininko patalpose, po to, kai prekis jau yra išmūtinamos. Taigi šiek tiek tokia vat yra situacija dėl Belgijos. Niderlanduose taip pat kontrolės procentas yra nedidelis. Ir turiu pasakyti, kad vyksta nemenka konkurencija tarp abiejų šalių. Niderlandai pirmavo faktiškai ir maksimaliai supaprastino viską, o Belgija dabar kaip ir vejasi juos, nes priešingų atveju praras verslą. Taigi tokios būtų žanginės pastabos. Dėkoju. Norėčiau paklausti, ar komiteto nariai nenori daugiau pasisakyti, ponas Gajeris. E, kągi, gal aš ne, ne visiškai didžiai klausiausi, bet aš šioje delegacijoje labiausiai domėčiausi galimybę patikrinti vietoje specialiasias audito rūmų ataskaitas ir jų rezultatus. Tiesiog pabandyti išsiaiškinti, ar tie rezultatai vietoje pasiteisina. Audito rūmai teigia, kad valstybės narės per, per dėm greitai pritaikė supaprastintąją procedūrą. Dėl to atsirado daug netikslumų ir buvo prarastos įplaukos. Mes, biudžeto kontrolės komitetas, turėtumėme ne tik įvertinti, kaip ES leidžia pinigus, turime pasižiūrėti ir kaip ES įgyja pinigus, bandant apginti finansinius interesus. Finansinių interesų apginimas e, reiškia ir įplaukų apginimą. Mano klausimas būtų skirtas e, komisijai. Ar jūs galite po to, kai auditorumų ataskaita paskelbiama, kurią mes kritikavome. Ar galite įvertinti, ar, ar kažkas iš esmės pasikeitė po tos ataskaitos paskelbimo? Ir antrasis klausimas yra susijęs su, su paprastinimu. Mes iš principo sveikiname tai, nes taip mažinama biurokratija, tačiau ar dėl to nekyla daugiau netikslumų tikrinimuose? Ačiū, sako pirmininkas, ar nebūtų dar norinčių užduoti klausimus? Jeigu ne, tuomet paprašyčiau komisijos atstovų atsakyti į pono Gairio klausimą. Mes irgi su dideliu susidomėjimu perskaitėme audito rūmų specialiją ataskaitą, skirtą supaprastinimams. Na ir po to atlikome kelis tikrinimus. 2009 ir 2010 metais mes apsilankėme visose valstybėse narėse, vertinome bendrąją muitų kontrolės strategiją ir dėl supaprastinimo bandėme išsiaiškinti, ką jie yra padarę, e, kas buvo padaryta prieš suteikiant tokius supaprastinimus. Ir pamatėme, kad iš dalies kontrolė, kontrolių yra mažiau dėl to, kad auditai buvo atlikti prieš įdėgiant supaprastinimo procedūrą. Tai reiškia, kad e, jie vietoje peržiūri įrašus ir žiūri, kaip keliauja prekės, e, peržiūri faktūras ir taip toliau ir pasižiūri, ar e, ta sistema dar sukontroliuotina. Ir ar ją bus galima kontroliuoti, jeigu ji bus supaprastinta. Tačiau kita vertus tiesa, kad e, jeigu perdėm viską supaprastinama, tuomet e, šiek tiek sudėtingiau kontroliuoti sistemą. Ir dėl tos priežasties komisija pažymi, kad e, kontro, kontrolė, jeigu norime kontrolę mažinti, reikia atlikti po atitinkamus tikrinimus jau po prekių išmūtinimo. Kas trejus ketverius metus inspektorius turi atlikti tikrinimus dėl e, muitų mokesčių. Taigi tai yra dviejų metų tikrinimas dėl bendros strategijos. Ir taip pat e, konkrečiai vertinome supaprastinimą vietos prekių užmūtinimo procedūrose ir žiūrėjome, kaip viskas daroma tiesiog vietoje, patalpose. Ta, ta tikrintojai atliko ir taip pat e, antidempingo mokesčiai žiūrėjome juos, kaip ar nėra bandoma išvengti tokių didelių mokesčių. Ir, aišku, rizikos profiliavimą darėme ir rizikos valdymo sistemą peržiūrėjome. Taigi jau ketverius metus iš eilės mes e, žiūrėjome, kaip veikia mūtų kontrolė ir parengėme savo tarnyboje teminės ataskaitas, kur pažymėjome, kiek yra tokių trūkumų, 170 jų buvo surasta, 111 jų buvo surasta. Du trešdaliai tokių problemų nebuvo išspręsta valstybių narių, Ir dabar valstybės narės bando kažkaip išspręsti tas problemas. Taigi tų problemų radome nemažai, bet ir dalis jų jau yra išspręsta. Ir galiausiai likusias irgi bandoma išspręsti. Nežinau, ar pakanka tokio atsakymų jūsų klausimą. Yeah, Ačiū, ponė Egermanai. Ir dabar žodis suteikiu poniai Ivanovai, jeigu ji norėtų pasidalinti išvadomis, jei ne. Tuomet e, turėsime galimybę apsilankyti abiejose uostuose ir po to komiteto delegacija ten apsilankiusi galės aptarti apsilankimo rezultatus. Ačiū komisijos atstovams ir Šio klausimo svarstymas baigtas ir dabar pagal darbo tvarkį yra mūsų de komiteto delegacijos e, apsilankimas Ispanijoje. Ponas Von e, buvo delegacijos vadovas. Apsilankimas vyko šių metų birželio mėnesį. Manau, kad apsilankimas nebuvo lengvas. Mums teko svarstyti opius klausimus su Spanijos vyriausybė ir su regiono atstovais. Taigi, ponia Von, e, Laukiame jūsų įspūdžių. Uh, Ačiū pirmininkė. Kaip jūs ir teisingai pastebėjote, vis tas nebuvo lengvas. Apsilankimas, kita vertus, buvo įdomus, tai suteikė mums galimybę e, apsilankyti Ispanijoje birželio mėnesį šių metų. Noriu padėkoti nariams, e, kurie e, dalyvavo delegacijoje, taip pat atstovams Ispanijoje, visiems sekretoriato darbuotojams kurie pasirūpino, kad mūsų e, basitas būtų prasmingas. Svarbiausia yra aišku tai, kad ES gauna daugybę e, pinigų iš ES biudžeto 2007-2013 metų biudžete, suma yra 35 milijonai. E, laikotarpiu iki 2006 e, Regio komitetas konstatavo, jog ne, netinkamai yra tvarkomos e, žemės ūkiui, lėšos skirtos iš žemės ūkio fondo. Prieš šį vizitą buvo pasirodę laikraščių uh, Spanijos spaudoje, kurio, kuriuose mes buvome vadinami e, ju, juodašvarkiais vyrais, juodašvarkių vyrų delegacija, bet mes visi buvome apsirengę šviesiais kostiumais, kaip ir moteris, kurios buvo delegacijos narėmis. Ir atvykus į Madridą susitikome su Europos reikalų ministru, iš esmės tai buvo mandagumo vizitas, bet mes norėjome uh, patikinti ministrą, kad mes norime ne tik e, domėtis klaidomis, bet taip pat ir būti naudingi, bandant surasti, kur galima būtų patobulinti situaciją ateičiai. Uh, Ir ministras mus patikino, kad jis nori, jog audito sistemos buvo, būtų veiksmingos. Nors tai buvo mandagumo vizitas, bet tai tikrai buvo labai naudingas susitikimas delegacijai. Pirmąją dieną įvyko susitikimas ir su e, finansų bei valstybės valdymo ministrais, taip pat e, skirių vadovais, kurie užsijima, e, kurie, kur, kur tvarkomi ES fondai. E, E, taip pat daug kalbėjome apie e, kontraktų keitimus po to, kai e, viešajame konkurse kuri nors, kuris nors pareiškėjas laimi konkursą. Taip pat buvome susitikę su transporto ministerijos atstovais, nes transporto ministerija didžiausia es lėšų gavėja Ispanijoje. Kalbėjome apie nereikalingų oro uostų statymą, kuriems skiriamos es lėšos. Taip pat aptarėme tai, kad yra daugybė tarpinių institucijų, kad yra visa struktūra Ispanijoje. Ir kolegos, pavyzdžiui, e, konstatavo, kad e, užtikrinant lėšų įsisavinimą dalyvauja apie 145 tarpini, tarpinės institucijas. Žinoma, Ispanijos valdžia savo ruoštų pareiškia, jog tiek daug tarpininkų institucijų egzistuoja dėl to, kad Ispanijoje valdymo struktūra yra devalvuota. Atsiprašau, yra e, atiduotos galios regionams. Ir re, re, išvykome į Valenciją e, greitai įgių traukiniu. Tai buvo vienas iš mūsų vizitų svarbiausių momentų. Mes turėjome galimybę stovėti mašinisto kabinoje. Tai buvo tikrai labai įdomi patirtis. Ispanija pagal e, greitaigių geležinkelio tinklų paplitimą yra antra pasaulyje ir ES fondų lėšos panaudojamas būtent tokiems projektams. Kai nuvykome į Valenciją, e, aplankėme kai kuriuos e, projektus, pavyzdžiui, su archeologiniais tyrimais susijusi projektą, aplankėme, taip pat sustikome su regioninės tarybos atstovu ir kalbėjome apie tai, kaip jo regione panaudojamos ES lėšos. Po to buvo spaudos konferencija ir turiu pasakyti, kad toje spaudos konferencijoje sulaukėme daug susidomėjimų. Buvo daugybė žurnalistų, kurie mūsų laukė. Ir aš išsakiau delegacijos požiūrį ir nuomonį ir pakartojau, kad mes e, atvykome norėdami pasitarnauti taip pat. Tai, tai buvo pagrindinė žinia, kurią bandžiau išsakyti. Po spaudos konferencijos buvo darbiniai pietus, kalbėjome apie SF projektą skirtą turizmui. Ir buvo žmonių, kurie uh, organizuoja mokymus skirtus turizmo sektorėje dirbantiems žmonėms. Po pietų susitikome su prekių bendrijos ES prekių ženklo agentūros atstovais. Ta agentūra dirba, yra įsteigta Valencija. Paskui vėl grįžame į Madridą ir kitas, kitą rytą susitikome su Andalūzijos ir Kastilijos Lamančios e, regiono atstovais. E, susitikime su Andalūzijos atstovais, jie pareiškė, kad klaidų e, panaudojant lėšas rasta tik tai vienoj, vien, viename projekte ir jas sutiko, kad reikia tobulinti kontrolės sistemą. Paskutinė vizito diena sutikome su Ispanijos audito tarnybų atstovais, taip pat įvyko galutinė spaudos konferencija ir pareiškime, kurį padariau spaudos konferencijoje, aš pakartojau dar tą pagrindinę žinę, norėjau visus įtikinti, kad koks mūsų delegacijos ir apsilankimo tikslas, išplatinau tą pareiškimą prieš spaudos konferenciją ir kolegos peržiūrėjo dokumentus, pamatys, kad pareiš, mano padarytas pareiškimas paskutinę vizito dieną atitinka tekstą, kurį išplatinau anksčiau. Tai yra ir, ir tam dėl tų teiginių visi sutarėme. Pas, pastarąją savaitę taip pat uh, sulaukėme komentarų iš kolegų, galbūt Eva norėtų kažką pasakyti apie struktūrinių fondų panaudojimą ir buvo patikta pasiūlymų, kaip čia galima būtų ką tobulinti. Tačiau visi kolegos pritarė e, vizito ataskaitos tekstui ir visi kolegos prisidėjo rengiant to ataskaitoje tekstą. Aš sakyčiau, kad mūsų apsilankimas Ispanijoje buvo tikrai labai įdomus. Ačiū labai. Mes turime taip pat ir ataskaitą po šio vizito. Dabar norėčiau pasveikinti poną Pinto, kuris yra iš e, generalinio direktorato EMPO. Ar jūs norėtumėte pasisakyti komisijos vardu? Prašom. Yes, thank you for giving me the floor. In fact... Ačiū už man suteiktą žodį, kaip ir kiti kolegos, kurie nedalyvauja posėdyje, e, mes dalyvavome šitoje misijoje ir turėjome progą pasidalinti nuomonėmis. Mes Redži generalinėme direktorėte keitėmės nuomonėmis, diskutavome ir manome, kad vizitas yra labai tinkamu metu nes e, vyksta taip pat ir audito rūmų misija ir dėl to tie vizitai yra labai tinkami. Manome, kad e, Ispanijoje pasiekta pažangos biudžeto kontrolės rytyje yra šalinamos praeities klaidos, tam tikrais atvejais mes e, manome, kad klaidos buvo sisteminės, ypač viešųjų pirkimų srityje ir jos reikalavo pakeitimų. Dabar jau pripažįstame, kad tokios klaidos arba kliūtis nebėra sisteminės. Mes taip pat sveikiname kad audito rūmai e, pateikė ir konstruktyvių pasiūlymų, kaip tobulinti sistemą. Ypač manome, kad 2013 e, metai gali būti puikus atskaitos taškas sumažinti valstybinio aparato mastus. Taigi tai iš, išvados iš mūsų ataskaitos, kalbant apie dabartinę Ispanijos padėtį, situaciją, esu pasiruošęs pateikti jums konkrečią informaciją. Dėkui. Ačiū labai. Ar yra komentarų ar klausimų? Komiteto nariai, prašom. Aš suprantu, kad ponas Goban tik prisijungė prie mūsų ir mes negalime jo labai daug ko teirautis, bet sutinku su tuo, ką minėjo ponas Von. Yra dar neatsakytų klausimų ir problemų. Ir informaciją tik tai gauna, pradame gauti dabar. Taigi, klausimas dėl misijos. Kai mes keliavome į Ispaniją, mes gavome audito rūmų ataskaitą apie Valencijos e, valdžios, Leginijos valdžios darbą. Ar norėčiau žinoti, ar ta ataskaita buvo gauta. Ir dar bendresnio pobūdžio klausimas. Žinau, kad e, misijos e, paskutinėmis dienomis laiko buvo labai mažai belikę. Aš norėčiau sužinoti, koks buvo auditorių vaidmuo. Panašu, kad komisija šiek tiek nusivylė dėl to, ar pasiteisino auditorių darbas siekiant išgyvendinti tas sisteminės klaidas. Galbūt e, tai galėjo būti įtraukta į ataskaitą, Aš puikiai suvokiu, kad laiko buvo likę nedaug, bet galbūt pranešime tai galėjo atsispindėti labiau. Kol mes laukome ataskaitos iš Valencijos valdžios, žinome, kad komisija jau jį gavo. Dėl to, kokiagi komisijos pagaliau nuomonė dėl tos ataskaitos, mes žinome, kokia dabartinė situacija yra Ispanija susiklošiusi. Žinome, kad Valencija taip pat prašė pagalbos iš Europos fondų, nes situacija, ekonominė situacija sudėtinga. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Labą rytą visiems. Na, trumpas paaiškinimas. Aš norėčiau pirmiausia pasveikinti delegacijos atstovus už uh, šitą vizitą į Ispaniją. Mano supratimu, tai buvo labai produktyvus mm, apsilankimas. Yra dar viena nedidelė detalė. Buvo minėta programa arba programos dėl struktūrinių fondų. Bet tai nėra jau tokia detalė. Aš sutinku su a, pranešimus, ataskaitą, bet norėčiau, kad būtų padarytas šitas pakeitimas o didesnių pastabų ar pakeitimų neturėčiau. Tai yra tiesiog mano e, siūlymas dėl vartojamų žodžių tekste. Ja, dank. Ačiū labai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Komiteto nariai, prašom. Atrodo, daugiau norinčių nėra. Norėčiau paprašyti pana Pinto arba kitą komisijos atstovą atsakyti į pateiktus klausimus. From, uh, DG Employment as well. That might be useful. Ir taip pat galbūt iš uh, užimtumo generalinio direktorato atstovas galėtų atsakyti. Taigi, atsakymas dėl Valencijos. Audito rūmose mes uh, nagrinėjome šitos uh, trūkumus. Pirmininkas, norėčiau, kad jūs kalbėtumėte arčiau mikrofono. Mes patvirtiname, kad komisija ir audito rūmai nustatė rimtų trūkumų 2010 metų ataskaitoje ir Ispanijos valdžia, komisijos spaudžiama, e, turėjo imtis plačių veiksmų, kaip keisti sistemą ir reformuoti išlaidų kontrolės e, sistemą. Vėliau mes iš regionės valdžios gavome patvirtinimą, kad šitie trūkumai ir rekomendacijos buvo įgyvendintos ir jie patys e, situaciją ištaisino. Taigi išlaidos buvo patvirtintos, tačiau dėl e, tų tarpinių institucijų, tai panašu, kad e, tie trūkumai dar tebe egzistuoja. Agencija Valencija para autorizmo, atrodo taip jinai skamba. Neišsprendė šitų problemų. Tačiau mes gavome iš valdžios patvirtinimą, kad e, šita agentūra e, struktūrinių fondų lėšų jau nebeadministruoja. Taigi mes nebegavome daugiau jokių mokėjimo pretenzijų iš šitos agentūros. Toliau dėl kitos tarpinės agentūros, kuri administruoja ES e lėšas. Čia ir toliau e, vykdomas institucijos darbo tobulinimas ir atrodo, kad komisijai nebuvo e, pareikšta jokių išlaidų e, protestų. Taigi panašu, kad agentūros darbas kol kas yra sustabdytas ir komisija netliks jokių išmokėjimo tol, kol nebus įgyvendintos visos rekomendacijos. Taigi dabar likusios problemos yra tokios, kad EVT daugiau nebepareikšiu apie e, išlaidas komisijai tol, kol nebus įgyvendintos komisijos rekomendacijos. Ačiū ponui Pintui. Dabar ponas Von paprašė, kad e, Emplo generalinio direktorato atstovas irgi pasisakytų šiais klausimais. Okay, from DG Ample, I mean, in um, 2010. Uh... 2000 Dešimtaisiais metais mūsų generalinis direktoratas 13 veiklos programų numatė rezervę. 2011 metais keturios iš tų veiklos programų, keturios dar veiklo, veiklos programos buvo užrezervuotos. Dabar yra parengtas dar veiksmų planas ir tai didelis patobulinimas, kalbant apie valdymo ir kontrolės sistemą Ispanijoje mes paskelbėme delegacijos laiką ir paskelbėme kokią situaciją dėl nutraukimų ir suspendavimų. Dabar galiu pasakyti, kad dėl pagrindinės programos Ispanijoje, tai nacionalinė veiklos programa, iš dalies ji yra sustabdyta tarpininkų Na, o kalbant apie kitas programas, Lūčio programą, irgi iš dalies yra sustabdyta, nutraukta vieno tarpininko. Taigi, lygdant su ankstesniais metais, situacija yra gerokai pagerėjusi. Tokia dabar yra situacija. Ačiū. Pabaigai norėčiau žodį suteikti Derikui Boinui. Ačiū, pirmininkė. Trumpai apibendrinsiu situaciją. Pirmiausia, dėkoju už paaiškinimus dėl mūsų pateikto pasiūlymo. Pažiūrėsiu, ar galima jį traukti į ataskaitą. Taip pat dėkoju ir kitiems kolegoms už klausimus. Dėkoju komisijai už atsakymus. Man atrodo, kad irgi būtų naudinga, jei komisija patvirtintų tai, ką mes radome birželio mėnesį Ispanijoje, arba ten yra kažkokių tai klaidų, problemų valdyme. Tačiau, aišku, šis beitas buvo patobulinta, situacija šiek tiek pagerėjo, tačiau visuomet toliau galima situaciją tobulinti. Tokios būtų iš principo mūsų delegacijos e, birželio mėnesį išvados. Tiek, ponė pirmininkė, dėkoju. Ačiū. visiems, kurie dalyvavo šioje delegacijoje. Man atrodo, mes komitete dar plačiau pakalbėsime apie tai, kaip reikia spręsti struktūrinių sąnaudos fondų įsisavinimą pagal bendrai valdymą. Na ir mūsų pasiekimai dėl finansinio reglamento tikėtina leis komisijai stebėti tai, kaip um, valdomos lėšos valstybėse narėse, tačiau pagrindinė atsakomybė, mano manimu, tenka valstybėms narėms ir regionams. Taigi, ačiū labai už pateiktą informaciją. Baigėme svarstyti šį klausimą. Ja, wir sind damit auch äh, am Ende der. Tuomet äh, kaip ir baigėme viešąją biudžeto kontrolės komiteto posėdžio dalį. Dėkoju visiems. Gal įtemptas posėdis. Pirmininkas dėkoja vertėjams ir sekretariatui. Viešasis posėdis dabar baigiamas ir norėčiau, kad e, salėje pasiliktų koordinatoriai. Pradėsime koordinatorių posėdį. Okay, um, dear colleagues, uh, dear coordinator colleagues, I just uh, will check if every... Mėly kolegos, noriu pasitiksinti, ar visi gali dalyvauti koordinatorių posėdyje. Dėl to turiu kai kam paskambinti.